Le président de la République de Bulgarie, Rosen Plevneliev. Bulgarijos Respublikos prezidentas Rozen Plevliev. Bitte. Sehr geehrter Herr Staatspräsident! Gerbiamas Bulgarijos Respublikos prezidentė Plevnelievai, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Mums didelė garbė jūs priimti čia. Jūs jau daug metų glaudžiai bendradarbiavote su Europos institucijomis kaip šalies prezidentas, ypač pastarosius du metus. Mes daug bendradarbiavome, spręsdami migracijos klausimus Tai buvo sunkus metai. Ačiū, kad atvykote į parlamentą. Gerbiamas prezidentė Plevnelievai, mums tikrai garbė klausytis jūsų šiandien Europos parlamente. Prašom. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ekscelencijos, ponios ir ponai, mėly draugai. Džiugiuosi šią man suteikta garbe kreiptis į Jūs kaip Bulgarijos